Dės rytoj, ketvirtadienį, balandžio 28 dieną, e, jo pradžia 8 val. 30 minučių. E, darbo tvarkę galite rasti Europos parlamento.